liberaldemokratų frakcijos kolegas ir taip pat kolegą iš e, žaliųjų frakcijos. Pirmininkas, sveikiname Jums, ponia. Danielis ir Al pateikta e, deklaracija raštu nu, numeris 0037 surinko pusės parlamento narių parašus ir pagal 123 taisyklę ši e, deklaracija taip pat bus nusista jos adresatui. Ir dabar sutikiu žodį ponui Donėlis. Ačiū pirmininkė. Ačiū pirmininkė. Gerbimi kolegos. Mes manome, kad mes iš, mums iš tikrųjų pavyks uh, sustiprinti sanglaudą, ypač salose esant, tarp salose esančių šal, regionų. Aš norėčiau šiltai padėkoti Kavalio, Mavronikolės, Smith ir uh, kitiems kolegoms, visiems, kas pasirašė uh, po šią deklaraciją ir dėkoju taip pat savo padėgėjams. Pirmingas, puiku, sveikiname Jūs su tokiu darbo rezultatu. O dabar pername prie balsavimo. Pirmiausia, balsuosime dėl pono Mišelį e, pranešimo dėl bendrijos vizų kodekso.